afterwards. Well, hello everyone. Sveiki visi. Jau tampa mm, įprastų dalykų renkti posėdžius Strasbūre. Net neklausiu, ką jūs apie tai manote, bet malonu jūs čia matyti. Jei niekas neprieštarauja, darbo trakę laikysime patvirtintą. Ačiū. Gruodžio 6 e, e, ketvirtadienį turėjome e, taip pat surenkti mūsų posėdį, tačiau tai buvo rezervinis posėdis numatytas, bet nusprendėme jo neberengti. Taip pat lakužio 20-ąją numatytas keitimasis nuomonėmis su PSO vadovu dėl teisės į sveikatą sveikatos apsaugą žmogaus teisų savaitės kontekste. Pažymint visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 70-asias metinės. Surenksime e, keitimasi nuomonėmis su daktaru Tedros Adnamos Hebrejesus, e, PSO generaliniu direktoriumi. E, Posėdė dalyvauja ir mažų narių šį vakarą ir keitimasis nuomonėmis matės lapkričio 20 nuo 17 iki 18 valandos. Labai raginčiau jūs dalyvauti. Ir taip parodysime, kad aplinkosaugos komitetas yra pasirengęs bendradarbiauti su tokiamis svarbomis institucijomis kaip PSO ir kad E, teisė į sveikatą yra labai svarbi mūsų piliečiams. Įvyks trumpas keitimasis nuomonėmis e, vienos valandos, nuo penktos iki šeštos valandos, o po to bus prieimimas, kuris prasidės 18 valandą. Šiame posėdėje vertimas vyksta 20 kalbų, taip pat kad e, jis yra transliuojamas internetu ir visus posėdžio dokumentus jūs e, turėjote gauti elektroniniu pavydalu. Ar galime pereiti prie balsavimo? Jei taip, tuomet pereiname prie balsavimo. Pirmasis klausimas, dėl kurio balsuosime - Europos socialinis fondas plus. 88 pakeitimas kas už, Atsiprašau, dėl šio pakeitimo nereikia balsuoti. 89. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 90. Už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 92. Už, prieš, susilaikė atmestas. 93 už, prieš susilaikė atmestas, 94 už, prieš susilaikė atmestas, 96 už, prieš susilaikė atmestas, 97 už, prieš susilaikė atmestas, 98 už, prieš susilaikė atmestas, 99 už, prieš susilaikė atmestas, šimtasis už, prieš susilaikė atmestas, 101 už, prieš susilaikė atmestas, 102 už, prieš susilaikė atmestas, 103 už, prieš susilaikė atmestas, 5 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 108 už, prieš susilaikė atmestas, 12 už, prieš susilaikė pritarta, 109 už, prieš susilaikė pritarta, 110 už, prieš, atsiprašau, sako pirmininkė, nebalsuojame dėl 110, nes 109 pritarėme, bet ponia Gizekė buvo pritarimo jūsų pakeitimui. 111 kas už, kas prieš susilaikė atmestas, 112 už prieš susilaikė atmestas, 113 už, prieš susilaikė pritarta, 114 už, prieš susilaikė pritarta, 115 už, prieš susilaikė atmestas, 7 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 129 už, prieš susilaikė atmestas. Ši... 130 už, prieš, susilaikė, pritarta. 131 ir 132 už, prieš, jie buvo atkrenta, sako pirmininkė. Dėl 130 ir 132 už prieš susilaikę pritarta. 133 už prieš susilaikę atmestas. 134 už prieš susilaikę atmestas. 135 už. Norite pasitikrinti, kaip balsavome dėl 134. Patikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta, bet labai nedidelė persvara. Šimtas trisdešimt penktas už, prieš susilaikė atmestas. Šimtas trisdešimt šeštas už, prieš susilaikė atmestas. 137 už, prieš susilaikė atmestas. 138 už, prieš susilaikė atmestas, 139 už, prieš susilaikė pritarta, 140 už, prieš susilaikė tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 141 už prieš, susilaikė atmestas. 142 už, prieš, susilaikė atmestas. 143 už, prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavome. Dėl 143, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 144 už, prieš, susilaikė EPP už ar prieš? Už, tuomet pritarta. 145 už, prieš susilaikė atmestas. 146 už, prieš susilaikė atmestas. 147 už, prieš susilaikė atmestas. 148 už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome. Dėl 148 prašau balsuoti. And is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. 149 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 17 už, prieš, susilaikė pritarta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 161 už, prieš, susilaikė pritarta. 162 už, prieš, susilaikė pritarta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 11 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 172 už, prieš susilaikė atmestas. 173 už, prieš susilaikė pritarta. 174 už, prieš susilaikė pritarta. 175 už, prieš susilaikė pritarta. 177 už, prieš susilaikė atmestas. 176 už, prieš susilaikę, pritarta. Šimtas tikriname. Dėl 176 prašau balsuoti. And it is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. 178 už, prieš susilaikė atmestas. 179 už, prieš susilaikė pritarta. 180 už, prieš Tikriname, kaip balsavome dėl iš viso 80. Prašau balsuoti. It's closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. 181 už, prieš susilaikė atmestas. 182 už, prieš susilaikė pritarta. 183 už, prieš susilaikė atmestas. 184 už, prieš susilaikė pritarta, 186 už, prieš susilaikė pritarta. 18 už, prieš susilaikė pritarta, 187 už, prieš susilaikė pritarta, 188 už, prieš susilaikė pritarta, 189 už, prieš susilaikė pritarta, 190 už, prieš susilaikė pritarta, 191 už prieš susilaikė pritarta, 192 už prieš susilaikė atmestas, 193 už prieš susilaikė pritarta, 194 už prieš susilaikė tikriname, kaip balsavimą dėl 194, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 195 už, prieš, susilaikė pritarta. 197 už, prieš, susilaikė atmestas. 199 už, prieš, susilaikė atmestas. 200 už, prieš, susilaikė pritarta. 201 už, prieš susilaikė pritarta, 202 už prieš susilaikė pritarta, 203 už prieš susilaikė pritarta, 21 už prieš susilaikė pritarta, 204 už prieš susilaikė pritarta, 205 už prieš susilaikė atmestas, 206 už prieš susilaikė atmestas, 207 už prieš susilaikę pritarta, 208 už prieš susilaikę pritarta, 209 už prieš susilaikę pritarta, 210 už prieš susilaikę pritarta, 22 už prieš susilaikę pritarta, 23 už prieš susilaikę pritarta, 24 už prieš susilaikė atmestas, 25 už prieš, susilaikę, tikriname. Basa, prašau balsuoti. Man atrodo, kad pritarta. Balsuoti baigėme. Iš tiesų pritarta. 26 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 27 už. Prieš susilaikė pritarta. 28 už. Prieš susilaikė atmestas. Jei norite, galime patikrinti, kai balsavome. Dėl 28 pradedame balsavimą. Nekėlėte rankų. Bet žiūrėjau į poną Gerbrandį. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 už, prieš susilaikė atmesta. 30 už, prieš susilaikė atmesta. 31 už, prieš susilaikė atmestas. 32 už, prieš susilaikė pritarta. 33 už, prieš susilaikė atmestas. 34 už, prieš susilaikė atmestas. 35 už, prieš susilaikę pritartę. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikę pritartę. 38 už, prieš susilaikę pritartę. 39 už, prieš susilaikę atmestas. 40 už, prieš susilaikę atmestas. 41 už, prieš susilaikę pritartę. 43 už, prieš susilaikę pritartę. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikę pritartę. 47 už, prieš susilaikė atmestas, 48 už, prieš susilaikė atmestas, 49 už, prieš susilaikė atmestas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 52 už, prieš susilaikė atmesta. 53 už, prieš susilaikė Tikriname, kaip balsavom dėl 53. Prašau balsuoti. Atmestas. 55 už. Prieš susilaikė pritarta. 54 už. Prieš susilaikė pritarta. 57 už. Ir 56 už. Prieš susilaikė pritarta. 58. Už, prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 63 už, prieš susilaikė pritarta. 72 už, prieš susilaikė pritarta. 73 už, prieš susilaikė atmestas, 74 už, prieš susilaikė pritarta, 75 už, prieš susilaikė pritarta, 76 už, prieš susilaikė pritarta, 77 Ne, sako pirmininkė. 78 už. Prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 78. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 80 už, prieš susilaikė pritarta. 79 už, prieš susilaikė pritarta. 81 už, prieš susilaikė pritarta. 82 už, prieš susilaikę pritarta, 83 už, prieš susilaikę pritarta, 84 už, prieš susilaikę pritarta, 85 už, prieš susilaikę atmestas. 86 už prieš susilaikę atmestas, 87 už prieš susilaikę pritartę, Dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ačiū. The next... Toliau. Which one? There is an amendment to amendment 120. 120? 120. It is on the voting list. Ah, okay, very well. Now we vote on the proposal for regulation reglamento pasiūlymas dėl Invest EU programų sukūrimo. Kolega Belet, atrodo, yra atsakingas, pasiruošęs, pasiruošęs. 58. Už prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromis už prieš susilaiko priimta. 67. Už prieš susilaiko priimta Socialistai prieštarauja? Balsuokime kortelėmis. Rezultatas kol kas neaiškus. 67 balsuojame. Baigime. Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 84. Už prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta vieno balsų persvara. Eckhout. Gerai, kad iš čia jūs galėjote balsuoti už savo pakeitimą. 97 už. Prieš susilaiko atmesta. 98 už. Prieš susilaiko primta. 99 už. Prieš susilaiko priimta. 29 kortelėmis prašau. Baigiama pritarta. Šimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas penktas už, prieš, pasuojame elektroniškai. Baigiame. Atmesta. buvo pakankamai nedėlis skirtumas. 110 už, prieš susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko priimta. 106 už, prieš susilaiko priimta. 107 už, prieš susilaiko priimta. 108 už, prieš susilaiko priimta. 109 už, prieš susilaiko priimta. 110 už, prieš susilaiko pritarta. 111 už, prieš susilaiko. Neaišku, balsuokime dėl 111 kortelėmis. And it is uh, closed. Baigime. Then we move to amendment 12. 12 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 119 už, prieš, susilaiko priimta. 120 su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors prieštarauja pakeitimu žodžiu? Jis yra nurodytas jūsų balsavimo sąraše. Jeigu ne, balsuojama kartu su pakeitimu žodžiu už prieš susilaiko priimta. 121 už prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš, susilaiko. Guė, kaip jūsų balsavimas už? 13 balsuojame kortelėmis. Ką leiskite ir jai balsuoti? Dar ne visi balsavo darykit kaip norit. Mes esam 409 užsiregistravę, tik tai 46 kol kas balsavo, baigime. Dvidešimt trys, dvidešimt trys. Kas nebalsavo, tas nulėmė rezultatą. Atmesta. 122. Kas už, kas prieš susilaiko, pakartokime pasuodami kortelėmis. Baigiame. Priimta. Šimtas dvidešimt trečias už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas dvidešimt keturi už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas dvidešimt penktas už, prieš, susilaiko atmesta. 126 už, prieš, susilaiko atmesta. 127 už, prieš, susilaiko balsuojama kortelėmis dėl 127. Baigime. Pritarta. 128 už, prieš, susilaiko, guoja, balsuokite, kol kas niekas nebalsavo, 128 balsuojimo kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 129 už, prieš, susilaiko, balsuojama kortelėmis dėl 129. Baigėme. Atmesta. 130 už, prieš, susilaiko, priimta. 131 už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 už, prieš, 132. Kas už? Kas prieš? Balsuokime kortelėmis dėl 132. Baigime. Priimta. 133 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 134 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 135 už, prieš susilaiko priimta. Iš tikrųjų labai sunku susikaupti dėmesį. 136 už, prieš susilaiko priimta. 14 už, prieš susilaiko priimta. 137 už, prieš susilaiko priimta. 128 už, prieš susilaiko priimta. 129 už, prieš susilaiko priimta. 140 už, prieš susilaiko priimta. 141 už, prieš. Kortelėmis, prašau, pradedame. Gal kas turi šokolado šitą mažyliai? Ne, cukraus negalima duoti. Baigime balsuoti. Pritarta. 142 už, prieš, susilaiko, primta. 143 už, prieš, susilaiko, primta. 148 už, prieš. Peršokau puslapį, atsiprašau. Būtų buvę gerai, jeigu nebūčiau peršokusi. 15 už, prieš, susilaiko, primta. 144 už prieš susilaiko primta. 145 už prieš susilaiko primta. 146 už prieš susilaiko primta. 147 už prieš susilaiko primta. 148 už prieš susilaiko primta. 16 už prieš susilaiko primta. 149 už prieš susilaiko priimta. 150 už prieš susilaiko priimta. 151 už prieš susilaiko atmesta. 152 už prieš susilaiko priimta. 153 už priimta. 153 už prieš susilaiko priimta. 155 už prieš susilaiko priimta. 17 už prieš susilaiko priimta, 156 už prieš susilaiko priimta, 157 už prieš susilaiko priimta, 157 už prieš, 18 už prieš susilaiko priimta, 19 už prieš susilaiko priimta, 158 už prieš susilaiko priimta, 20 už prieš susilaiko priimta, 21 už prieš susilaiko priimta. 22 už, prieš susilaiko priimta. 23 už, prieš susilaiko priimta. 24 už, prieš susilaiko atmesta. 25 už, prieš susilaiko priimta. 26 už, prieš susilaiko priimtas. 27 už, prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. Atmesta. 29 už prieš susilaiko priimta. 30 už prieš susilaiko priimta. 31 už prieš susilaiko priimta. 32 už prieš susilaiko. Nežinau, kaip rezultatas atrodo. Balsuokime kortelėmis, bus aiškiau. 32. Paėmė priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. 39 už, prieš susilaiko atmesta. 40 už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 48 už, prieš susilaiko priimta. 49 už, prieš susilaiko priimta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 51 už, prieš susilaiko atmesta. 52 už, prieš susilaiko priimta. 53 52. EPP ir SND balsavo už, todėl aš pasakiau, kad pritarta. Ar norite perbalsuoti? 53. Už, prieš, susilaiko priimta. 54. Už, prieš, susilaiko priimta. 56. Už, prieš, susilaiko priimta. 4. Už, prieš, susilaiko priimta. 57. Už, prieš, susilaiko priimta. Ir galiausiai balsavimas su pakeitimais kortelėmis. Baigiame. Pritarta. Bravo. Okay, now we are voting uh, on. Na kągi. Toliau balsuosime dėl 2021-2027 metų skaitmės Europos programos sudarimo. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. 25 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 26. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 26. Pakeitimas. Balsuojate va štai šitaip. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš susilaikė, 29. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 30. Kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 30. pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 32. Kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 33. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38, 39. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42. ir 43. už, prieš, susilaikė, atmesta. 44. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45. kas už, kas prieš. Socialistai už ar prieš? Atmesta. 46. Nors pasitikrinti 45. Gerai, tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 47. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Kur mes dabar? 48. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Antrasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Penktasis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Čia septintasis, kas už, kas prieš susilaikė, Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau. Sunku susikaupti. Aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtasis. Kas už? kas prieš susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 17. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Socialdemokratai ir EPP balsavo prieš. Atsiprašau. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dėl 23 balsuoti nereikia, taigi dabar galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ir paskutinis dokumentas. Čia bus paskutinis mūsų dokumentas, ar ne? Na kągi, toliau mes balsuosime dėl pasiūlymo sukurti Sąjungos kosmoso programos agentūrą. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime 60 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 64. ir 52. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 66, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 67, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 68 ir 76, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 69, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 70, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 71, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Toliau 77. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Pasakykite, iki kurio tuomet. Nuo 77 iki 83 kartų balsuojame. Jūs e, kitaip norite balsuoti? Gerai. Tuomet 78. Greitai balsuosime. Pasižvelgsime tai procedūrą. Taigi 78 septintasis už prieš susilaikė, septyniasdešimt aštuntasis atmesta, septyniasdešimt devintasis už prieš susilaikė, atmesta aštuoniasdešimtasis už prieš susilaikė, atmesta aštuoniasdešimt pirmasis už prieš susilaikė, atmesta aštuoniasdešimt antrasis už prieš susilaikė, atmesta aštuoniasdešimt trečiasis už prieš susilaikė, atmesta aštuoniasdešimt ketvirtasis už prieš susilaikė, patvirtinta. 85. Kas už? Kas norit, kad balsuotume, pas, balsuotume elektroniniu būdu dėl 84. EPP. Balsuojame tuomet elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. 84. E, pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 85. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta 86, kas už, prieš susilaikė, atmesta 87, už, prieš susilaikė, atmesta 88 ir 28, kas už, prieš susilaikė, atmesta 89 ir 100, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta 90 ir 15, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta 107, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta 91 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devin... Po to galime balsuoti dėl kelių pakeitimų. Matote, kas už tą visą bloką, kas prieš susilaikė atmesta. 96. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 97. kas už, prieš susilaikė atmesta. 104, 146 už prieš susilaikė atmesta, 105 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ar galime dėl kelių pakeitimų dabar balsuoti? Žalieji. Iki 121. Gerai. Taigi nuo 106 iki 121. Ne? AKR nenori tam pritarti. 106 Nuo 106 iki 111. Gerai. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 112. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 113. Kas už? Ar galime nuo 113 iki 121 balsuoti kartu? Jei jūs visi tam pritartume, taip galėtume. E AKR er frakcija. Pritarėt gerai. Taigi nuo 113 iki 121 už prieš susilaikė atmesta. 122 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 123 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ar toliau galime dėl kelių balsuoti kartu? Dėl kelių pakeitimų. Okay, let's uh, the first do it one by one. Gerai, 124 už, prieš susilaikė atmesta. 125 už, prieš susilaikė atmesta. O dabar 126. Čia, žinau, yra įvairių nuomonių, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Gerai. Pasitikrinkime. Pane Gerbrandė, aš tikiuosi, kad jūs suprantat, ką darot. Aš beje, žiūrėdama jūs, nusprendžiau, kad atmesta. Na ką, gerai, balsavimas baigtas. A, žiūrėkite. So I can't, so I can't be reliant. A, taigi, aš negaliu pasikliauti vien ponu Gerbrandį. Patvirtinta. 132. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Aš man atrodo, kad atmesta, bet e, dabar jau aš jau nebepasitikiu savo akimis. Taigi, ką, bal, balsuojame elektroniniu būdu. 132. Balsavimas baigtas. Atmesta. 133. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ar galime iki 143 balsuot dėl visų kartų? Gerai. Taigi nuo 130. 134-143, kas už, prieš susilaikė atmesta. 144, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 145, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 146 už, prieš susilaikė atmesta. 147, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 148, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 149, kas už, kas prieš susilaikę. Pasitikrinkime. 149. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 150. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. 150. pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 151. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 152. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 153. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 154. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už, kas prieš, sus, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvyliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Tryliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Keturioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šešioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Aštuonioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septynioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Devynioliktasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 25. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 39. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 40, 44 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 45 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 47 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 48 prieš susilaikė, atmesta 49 už, prieš susilaikė, atmesta 50 kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta 51 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 53 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 5, taip tikrai. 54 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 5. Pasitikrinkime gerai, 54 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 54, balsavimas baigtas. Patvirtinta. O ką aš sakiau? Atsiprašau. 55, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 56, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 57, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 58, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu balsuojame, prašau balsuoti. And... Balsavimas baigtas, dokumentas patvirtintas. Na kągi, baigiame balsuoti šį vakarą, visiems dėkoju. Ir galime baigti ir šiandienos posėdį. Taigi, iki pasimatymo rytoj. Visiems dėkoju.